kad mums pavyks įgyvendinti savo siekį užbaigti dėrybas e, iki šių metų vidurio. Labai ačiū. Dėkoju, gerbiamas ministrė. Kolegos. Turime rezoliucijos pasiūlymą. Diskusija jau dabar baigta šią temą, o balsuosime dėl jos 12 valandą. Taip mes periname prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra bendra diskusija dėl Europa 2020 strategijos užimtumo politikos gairės. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimų. Be to, e, prieš akis turime bereš pranešimą, kuriame yra kalbama apie užimtumo politikos gairės valstybėse narise. Be to turime Europos komisijos pareiškimą dėl gairių įgyvendinimo valstybėse narėse, bevykdant e, užimtumo politiką. Ir norėčiau dabar diskusiją pradėti, suteikdama žodį gerbiamam ministrui ponui Matoni, kuris kalbės tarybos vardu. Madam President. Pone pirmininkė, garbėjai nariai. Aš labai džiaugiuosi galimybę kreiptis į Jūs ir kalbėti tokią svarbę temą pirmininkaujančiai Vengrijai. Tai yra 2020 metų strategija. Ši strategija yra svarbi mums visiems. Aišku, kad ES turi atremti keletą iššūkių, jei ji nori išlikti konkurencinga pasaulinėje arenoje. O šie iššūkiai susiję pirmiausia su ekonominė ir finansų krize, tačiau ir su mūsų ribotais gebėjimais ir galimybėmis įgyvendinti 2010 m. Lisabono strategijos uždavinius. Dažnai sakoma, kad krizė gali tapti galimybę tiek senovės Graikijoje, tiek pagal senovės Kinijos mąstyseną, krizė gali tapti galimybę daryti pažangą. Štai kodėl mes manome, kad krizė gali tapti svarbiausių veiksnių, motivuojant valstybės nares ir siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Tai ir atsispindi strategijoje 2020 metų Europa. Valstybės narės turi stengtis atsigauti iš krizės, išeiti iš jos stipresnės tiek ES, tiek tarptautiniu lygmeniu. Reikia skatinti socialinę įtraukti, augimą, užimtumą ir ekonomikos valdyseną. Šie klausimai svarbus siekiant, kad ES ir toliau būtų konkurencinga pasaulinėje arenoje atsižvelgiant į sparčiai augančias rinkas Azijoje. Mes turime išlaikyti savo socialinį modelį, savo gyvenseną, e, kurie ženklina ES modelį. 2020 m. Europo ši strategija numato e, penkis tikslus ir gairias valstybėms narėms skatinamas užimtumas, inovacijų, mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimas, e, kova su klimatos kaita, e, geresnis energijos vartojimas, socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu. Siekiant šių tikslų Komisija numatė septynias pavyzdinės iniciatyvas, kuriomis siekiama sustiprinti bendrąją rinką, skatinti užimtumą. Tai yra e, inovacijų sąjunga, judus jaunimas, tausiai išteklius naudojanti Europa, globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika, naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimų darbo atvarkė ir Europos kovos su skurdu platforma. Kiekviena iniciatyva turi būti koordinuojama valstybėse narėse, sutelkiant pajėgas. Taip, siekiant, kad veiksmai nacionaliniu ir europiniu lygmeniu dėrėtų. 2010 m. gruodžio mėnesį pirmininkaujanti valstybė bendradarbiaudama su komisija parengė, taip pat bendradarbiaudama su Vengrija parengė e, tarpinę ataskaitą. Ši ataskaita pabrėžia, kokie darbai buvo nuveikti, kuriant septynias pavyzdinės iniciatyvas. Taip pat pripažįstama pažanga pasiekta įvairiose politikos srityse. Tai yra bendroji rinka, sanglaudos politika ir žemės ūkio politika. Taip pat Kalbama apie iniciatyvas ES lygmenių, kurios e, buvo nustatytos siekiant penkių svarbiausių tikslų per pastaruosius šešetą mėnesių. Norėčiau pabrėžti svarbiausias dalykus susijusius su ekonomikos valdysena. Ekonomikos valdysena itin svarbi kovojant su krize ir stiprinant ES ekonomiką. Štai kodėl ši strategija susijusi su taip vadinamaisiais europiniais pusmečiais. Pirmą kartą e, pirmininkaujant e, Vengrijai bus vertinama ekonomika. bus taikomas Europos semestro instrumentas skirsime ypatingai didelį dėmesį, kad e, Europinis semestras būtų taikomas sklandžiai ir efektyviai. Įvairiose tarybos darbo grupėse vyksta diskusijos šią temą, jos vyks iki bendrųjų reikalų tarybos kovo mėnesį. Ši taryba susitiks kovo 21 dieną. Bus aptartas darbas nuveiktas įvairiose sektorinėse tarybose. Mes rengiamės šioms diskusijoms siekdami numatyti prioritetus struktūrinių reformų ir fiskalinės konsolidacijos rytise. Kovo mėnesio tarybos valstybės narės turės baigti kurti savo nacionalinės e, programas ir kon, pateikti konvergencijos ataskaitas balandžio mėnesį. Tada darbai turės vykti siekiant renkti specifines kiekvienai šaliai rekomendacijas, kad jos rengdamos 2012 metų biudžetus atsižvelgtų į E, augimo strategijos tikslus. Aš pripažįstu, kad šis kalendorius, ši darbo atvarkė yra labai daugą apimanti. Ji turės baigtis Birželio Liepos mėnesį. Pone pirmininkė, garbėjai nariai, strategija Europa 2020 užtikrina ES ateities ekonominę sėkmę. Ji glaudžiai susijusi su ekonominė valdysena. Jei mums nepavyks išlikti konkurencingais ir užtikrinti ekonomikos augimo, tai susidursime su didelėmis e, problemomis e, socialinės apsaugos srityje ir kitose srityse tiek ES viduje, tiek išorėje. Taigi tokie nauji mūsų iššūkiai ir aš visiškai įsitikinęs, kad e, mes galime tikėtis ir jūsų Europos parlamento paramos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Pirmininkaujančios tarybai pirmininkaujančios šalies atstovui, kuris kalbėjo apie labai svarbų dokumentą apie strategiją Europą 2020 Šis dokumentas yra labai svarbus, kadangi nedarbo lygis yra labai didelis, tai labai rūpi mūsų piliečiams ir todėl mums reikia gerai suformuluotų užimtumo gairių. O dabar žodį noriu suteikti ponui Andor, komisijos nariui, kuris yra atsakingas už šį klausimą. Prašau, ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Martiniai, gerbėjai Europos parlamento nariai. Jums tikriausiai yra žinoma, kad komisija paskelbė metinę augimo apžvalgą praeitais metais. Ir ši apžvalga yra visiškai naujas žingsnis, kadangi jame kalbama apie tai, jog ekonominė politika bus koordinuojama pagal Europos semestrą. Uh, Pati semestro mintis yra labai paprasta. Mes norime, jog būtų užtikrinta ekonominės ir pinigų sąjungos uh, užtikrintas stabilumas ir kad būtų tinkamai koordinuojama ekonomikos politika Europos Sąjungoje. Kai kurios eurozonos valstybės uh, labai skaudžiai susidūrė su krize ir tai parodė, jog Europos Sąjungoje valstybių narių ekonomikos yra tarpusavį labai susijusios ir kaip krizė vienoje šalyje gali paveikti situaciją kitose valstybės narėse. Jei turėsime Europos semestrą, tuomet iš tikrųjų galėsime išbandyti savo norą bendradarbiauti, kadangi reikės kurti e, vietos ligmens partnerystės bei realiai derinti ekonomikos politikos, prie, ekonomikos politikos priemonės. Mūsų uždavinys dabar yra uh, išsiaiškinti, kokių uh, reformų reikia ir kokiamis politinėmis priemonėmis galima siekti šių reformų. Mes žinome, kokie yra mūsų prioritetai. Mums reikia integruoto požiūrio į ūkio atkūrimą ir todėl yra nustatyti, de, e, nustatytas dešimties veiksmų planas. Pirmiausia, fiskalinis konsolidavimas ir finansų sektoriaus sustiprinimas tam, kad būtų sustiprintas makroekonominis stabilumas. Antras, struktūrinės reformos siekiant didesnio užimtumo. Ir trečioji tema yra augimas skatinančios priemonės. Mes e, e, žinome apie tai, kas jums labiausiai rūpi, kai kalbame apie metinę augimo apžvalgą ir mes tengiamės į tai sižvelgti. Tačiau aš turiu labai aiškiai pasakyti, jo komisija visiškai, e, visiškai sąmoningai pasirinko uh, kalbėti apie tuos uždavinius, kuriuos reikia spręsti, norint išsivaduoti iš krizės. Ir norint sukurti daugiau darbo vietų. Metinė ekonomikos apžvalga visiškai atitinka integruotas gairės, skaitant ir užimtumo gairės. Aš žiūriuosi, jog Europos parlamentas remia komisijos pasiūlymą nekeisti užimtumo gairių e, iki e, 2011 metų, sako kalbėtojas. Tai yra visiškai būtina tam, kad mes galėtume išlaikyti situaciją nepakitusią iki 2014 metų, kai bus atlikta integruotų gairių vidurio laiko tarp peržiūra. Tai suteiktų valstybėms narėms laiko tinkamai prisitaikyti prie reformų. Metinėje ekonomikos apžvalgoje yra nurodyta, kokiu priemonių reikia imtis siekiant pagerinti užimtumą. Viena iš šių priemonių yra sumažinti apmokestinimą Antra yra maž, mažinti segmentaciją darbo rinkoje. Trečia, derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Ketvirta, remti darbo netekusius žmonės, teikiant jiems mokymo paslaugas ir padedant jiems sugrįžti į darbo rinką arba padėti jiems užsiimti savarankišką veiklą. Ir galiausiai mes taip pat raginame valstybės narės e, skatinti vyresnio amžiaus dirbančiuosius e, dirbti. Ir taryba rengia šias užimtumo gairės pagal 148 straipsnį. Kovo mėnesį taryba turėtų tai patvirtinti e, ekonominės gairės ir užimtumo gairės. Komisija atsižvelgs į šias gairės, kai rengs stabilumo ir konvergencijos planus pagal e, strategiją e, Europa 2020. Komisija taip pat išnagrinės nacionalinės reformų programas, kurias mes turėtume gauti iki vasario pabaigos. E, įvertinus šias programas ir atsižvelgiant mūsų bendrą politiką, mes atsižvelgsime, ar valstybės narės vykdo visus savo įsipareigojimus ir tuomet bus priimti sprendimai dėl 2012 metų biudžeto. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, baigdamas norėčiau dar kartą pabrėžti, jog jūsų vaidmuo yra labai svarbus siekiant e, sėkmingai gyvendinti strategiją Europą 2020 ir ypatingai pagrindinės prioritetinės e, jos iniciatyvas. Jūsų, kaip teisėkuros institucijos vaidmuo, yra labai svarbus, norint tinkamai įgyvendinti šią strategiją. Be abejo, tam, kad pasiektume visų nustatytų tikslų, reikia nustatyti labai aiškius pažangos kriterijus. Be to, nes netrukus prasidės diskusijos dėl daugiametės finansinės programos. Mes ketiname pateikti savo pasiūlymus iki birželio mėnesio. Kartu su taryboje jūs priimėte sprendimus dėl biudžeto, taigi jūs spręsite, ar biudžet, biudžetas bus pritaikytas prie strategijoje Europa 2020 nurodytų prioritetų. Tam, kad mūsų politiniai prioritetai būtų gyveninti, mums reikia tam atitinkamų finansinių e, lėšų. Šiandien išgyvename e, finansinius sunkumus ir todėl turime kurti pridėtinę vertę. Ir ES turėtų užtikrinti, jog kiekvienas nacionalinių lygmenių išleidžiamas euras išleidžiamas naudingai. Todėl mums reikia, kad valstybės narės e, ir visos institucijos suvoktų, kad mes visi vaidiname vaidmenį siekiant bendrų tikslų ir kuriant bendrą ateitį. Dėkuoju. Ačiū. Toliau. Pranešėjai žodis suteikiamas poniai Pervanš Beres. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas tarybos vadovė. Gerbiamas komisijos nariai, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu aš norėčiau pasveikinti uh, E, mus visus, kad pirmą kartą turime galimybę aptarti Europos semestrą. Ir šiam semestrui skiriama reikšmė peržiūrint e, metinę ekonomikos augimą. Gerbiamas komisijos nariai, kartu su kitais kolegijos nariais jūs nusprendėte e, iš naujo peržiūrėti užimtumo gairias. Ir parlamentas jums turi duoti sutikimą šiam veiksmui. Aš pirmiausia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, jis dėl metinės augimo peržiūros turinio. Mus pritrenkė tai, kas ten padaryta, kadangi užimtumo ir nedarbo klausimai ten yra pateikiami kaip antrarūšiai, galvojant apie konsolidavimo, biudžeto konsolidavimo tikslus. Jūs apie šiuos klausimus e, kalbate kai kalbate apie darbo rinkos funkcionavimą. Bet mes manome, kad yra atotrukis nuo socialinio pakto, neatsižvelgiama į piliečius ir jų vyriausybių norus. Atrodo, kad dabar e, pensijos mažėja, nedarbo išmokos mažėja, e, mažiau dėmesio yra švietimo tikslams ir panašiai. Ir e, matome, kad dabar jau yra leidžiama parduotuvėms dirbti sekmadieniais. Manome, kad tai turės labai pavojingų socialinių padarinių. E, tokiu būdu e, nukentės labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės - jaunimas, moteris, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalus žmonės. Taip pat mes manome, kad egzistuoja labai didelė rizika susijusi su tuo, kad biudžetas konsolidavimas taps metinės e, ekonomikos augimo peržiūros pagrindu. Mes e, žinome, kad tos ekonomikos augimo peržiūros pagrindu jūs patys e, nu, apibriešite nacionalinės reformų programas. Žinoma, tie klausimai yra labai svarbus, bet ką jūs e, darysite e, su parlamento išvadomis tais klausimais? Kaip jūs įsivaizduojate, kad gali vykti tomis temomis demokratinės diskusijos? Kaip jūs e, traktuojate 148 straipsnį ir kaip jūs suderinate e, su 121 straipsniu, kuriame kalbama ekonomikos politika? Šiandien atsirado labai daug painiavos. Mes kalbam apie Europą 2020 strategiją. Po, prisiminkime pono e, Hermano Van Rompoje darbo grupę ir jos išvadas. Europos parlamentas labai daug energijos šiai temai skyrė. Dabar yra peržiūrima sutartis, e, kurioje yra kalbama apie Europos ekonomikos augimo galimybės, bet mesgi suprantame, kad reikia labai daug ką keisti. Jūs pradėjote Europos semestro koncepciją, tuo tarpu kaip kanclerė Merkel ir prezidentas e, Sarkozy kalba apie jo įtaką konkurencingumui. Tuo pat metu panašu, kad užimtumo gairės yra per daug miglotos ir jos vargiai galės prisidėti prie nacionalinių programų aiškumo. Gerbiamas komisijos nariai, aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šiuos tris man rūpimus klausimus. Dar Belgijos pirmininkavimo metu mums pavyko pagalvoti apie užimtumo gairių e, tendencijas ir mes nuolat pabrėžėme valdymo, ekonomikos valdymo klausimą. O kas yra tas ekonomikos valdymas? atrodo, kad mes negalime sukurti tokios ekonominės ir socialinės politikos, kuri būtų sėkminga mūsų žmonėms, kuri prisidėtų prie demokratinių diskusijų raidos. Demokratinės diskusijos reiškia, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turi tam tikras galės, kurios turi būti gerbiamas. Mes turime išklausyti socialinių partnerių, visuomenės atstovų. Ir jūsų pasiūlymai yra tarsi ignoravimas mūsų valstybių demokratinės nuomonės. Mes turime e, atkreipti dėmesį į šią problemą. Iškilo rizika, kad e, mūsų žmonės nuo mūsų nusisuks, o mesgi kartu turėtume siekti, kad taip neatsitiktų. Be to atrodo, kad e, yra tarsi užmerkiamos akis prieš bendrijos bendruomeniškumo dvasę. Ačiū. Madam Sharon. Ačiū labai. Pone Sharon Pauls, ekonomikos komiteto pirmininkė. Ačiū. Mes periname į naują ekonomikos valdymo e, erą ir Europos semestro priemonė bei integruotos gairės pagal 121-148 sutarties straipsnį turėtų būti įtrauktos. Turėtų būti įtrauktas ir Europos parlamentas artančio klausimus. E, stebėdami ekonomiką ir e, vykdydami ekonominę stebėsiną turime naudotis e, gairėmis. Tai reiškia, kad e, Europos semestro priemonė mums gali tapti puikia pagalba. Ekonomikos komitetas pabrėžia, kad ekonomikos valdymas turi būti pagristas bendrijos principais. Reikia numatyti atskaitomybę ir ataskaitą mūsų piliečiams, įtraukiant ir Europos parlamentą. Europos parlamentui suteikus vaidmenį reikia siekti, kad būtų laikomasi demokratinių įgaliojimų. Reikia įtraukti ir užimtumo komitetą į šią veiklą. Ačiū EPP frakcijos vardu, ponia Korijan Vartman Kol. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ekonomikos ir finansų krizė labai skausmingai parodė, kad mūsų konkurencingumas e, atsidūrė grėsmingoje situacijoje. Turime labiau pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Turime užtikrinti mūsų pensijų sistemas, darbo rinka turi veikti geriau. Todėl mūsų frakcija paremia tiek metinę ataskaitą, tiek tarybos e, sausio 15 dienos išvadas, kuriuose kalbama apie Europos semestro priemonę. Visiems Europos parlamente aišku, kad e, turime kurti e, Europą mūsų piliečiams ir tai yra įmanoma tik užtikrinant stabilę ekonomiką ir stabilius finansus. Štai kodėl mums reikia konsoliduoti savo biudžetą. Taip išspręsime problemas ir valstybėse narėse, kurios e, yra labai įsiskolinusios. Tokiu būdu užtikrinsime ateitį mūsų vaikams ir ateities kartoms. Pone pirmininkė, APP frakcija ir toliau siekia e, stipraus ekonomikos valdymo. Reikia užtikrinti ambicingos e, Europa 2020 pat strategijos laikymas, e, tinkamą stebėseną ir stiprų ekonomikos valdymą. Tokiu būdu mums nereikės naujų paktų ir naujų sutarčių. Sir Udo Bullman Ačiū socialistų frakcijos vardu ponas Bulmanas. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, kolegės ir kolegos. Aš jūsų labai atidžiai klausiau. Skaičiau ir metinę augimo ataskaitą, skaičiau ekofino ataskaitą. Ir man aišku vienas dalykas. Europos Sąjunga yra atsidūrusi ne tik ekonominėje krizėje, tačiau ir politinėje krizėje. Jūsų pasiūlymas nėra naujas. Paprašykite savo darbuotojų išnagrinėti praėjusių dešimties metų dokumentus ir atrasite, kad visose juos vienodai, juose vienodai kalbama apie tai, kad reikia mažinti deficitą, E, taip pat yra numatomos e, prisitaikymo priemonės. E, ir visą laiką visos formuluotės yra tokios pačios. Ar lyja, ar sninga, visą laiką laikomasi tos pačios ideologijos. Tačiau ji neturi nieko su, bendro su empirika. Norėčiau Jums pasiūlyti. Nusiųskite tas ataskaitas atsiųskite tuos, kurie rašo tas ataskaitas į mūsų ekonomikos komiteto posėdžius. Mes nenorime, kad Europa atsidurtų recesija, tačiau pasidomėkite, kokie yra ekonomikos augimo tempai. Tada pamatysite, kad pavyzdžiui, mūsų e, investicijų e, lygis yra toks žemas, kad nebegali būti žemesnis. Kodėl nekal, nekalbama apie teisingas ciklinės priemonės, nekalbama apie tai, kaip išeiti iš krizės jūsų dokumentuose. Jūs jau pražiopsojote e, starto galimybę ir dabar turite labai stengtis, norėdami, kad būtų patenkinti mūsų piliečių lūkesčiai. Galiu pasakyti dar vieną. Jei kovo mėnesį rengdami ataskaitą apie ekonomikos valdymą, apie augimo e, pakto reformą, tai jūs mano paramos nesulauksite. Lene Ek, liberal demokratų frakcijos vardu. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Thank you. Prieš metus šioje pat salėje mes kalbėjome apie tai, kokiu priemonių mums reikia, norint e, įveikti tarptautinę e, pasaulinę finansų krizę. Tuomet ma, e, mano frakcijos kolegų pasiūlymai buvo atmesti kaip ir nelik ambicingi. Tačiau šiandien mes matome, kad mūsų prognozijas pasitvirtino. Tačiau šiandien egzistuoja didžiulis atotrukis tarp tikslų, kurie yra nustatyti strategijoje Europa 2020 ir nacionalinių išteklių, kurių, kurios turi valstybės narės. Komisija turėtų labai aiškiai e, biudžeto projekte e, nurodyti, kokios lėšos yra skirtos kokiems tikslams. Ir tas pats pasakytina apie daugiametį finansinę programą. Taip pat norėčiau kreiptis tiesiogiai valstybės narės Akivaizdu, jog taryboje tarp e, finansų ministrų yra daug tokių, kurie nenori investuoti į ateitį. Tarp jų yra ir mano šalis. E, investicijos turėtų atspindėti mūsų prioritetus ir mūsų tikslus, jei mes norime, kad jie kada nors būtų įgyvendinti. Nepamirškite, jei neskirsime pakankamo finansavimo, tuomet mes neturėsime augimo ir užimtumo skatinimo programos. Todėl norėčiau paraginti komisiją pateikti konkretesnių teisėkuros pasiūlymų, o valstybės narės raginu parodyti daugiau ryšto, nes mums šio ryšto reikia tam, kad būtų patvirtinti teisės aktai labai svarbiose sritėse, e, tai e, tokiuose, pavyzdžiui, kaip e, energetikos politika. Mums reikia strateginio energetikos technologijų planų mokymosi visą gyvenimą planų. Kai kurie iš jų jau buvo, šie, kai kurie iš šių planų jau buvo patvirtinti, tačiau jūs taryboje atsisakote skirti jiems pinigų. Taigi taip jūs kengiate mūsų augimo ir užimtumo tikslams. Aš noriu pasakyti tarybą, jog dabartinė valdymo struktūra yra pernelik silpna ir būtina atkurti bendrijos metodą. Džiaugiuosi, jog mes sugebėjome e, sukurti bendrą rezoliuciją, kuri bus patvirtinta didelė balsų dauguma, nes parlamentas turi nusiųsti vieną žinią. Žaliųjų atstovas ponas Lambert. Uh, uh, Pone pirmininkė, komisijos nariai, tarybos atstovė, gerbėjai kolegos. Jūs žinote, jog žalieji nori, kad Europa būtų labiau integruota. Uh, nes tik tai taip mes sugebėsime užtikrinti e, darnų augimą, kurio reikia mūsų žmonėms. Ir tai yra taip pat yra vienintelė galimybė Europai e, įgyti kokią nors e, reikšmę. Tačiau jūsų patvirtinti teisės aktą, jūsų veiksmai ir tokie kaip metinė augimo apžvalga kenkia mūsų veiksmam, kadangi tai yra dalykai, kurie daromi remintis tam tikrą ideologiją. Manoma, jog iš esmės reikia sumažinti išlaidas, viešasias išlaidas. Jūs sakėte, jog reikia uh, lankstesnės darbo rinkos, reikia ją reformi, reformuoti. Tai reiškia, kad jūs norite atsisakyti socialinio saugumo. Viskas yra skirta finansų sektoriui. Puiku, kad apie tai yra kalbama. Kai jūs kalbate apie uh, atlyginimus ir viešasias išlaidas. Jūs sakote, kad tai reikia uh, mažinti labai skubiai. Tačiau, kai kalbate apie finansų sektorių, jūs sakote, o ne, mums reikia pagalvoti, mums reikia elgtis atsargiai. Ir kai jūs kalbate apie biudžetą, jūs iš karto uh, uh, uh, reikalaujate veiksmų. Tačiau, kai kalbate apie priemonės skirtas bankams, vėlgi jūs leidžiate jiems dėlsti tiek, kiek jie nori. mes šiandien kalbame apie Europą 2020 ir jūs, e, ponė komisijos nary ir e, ponė ministrė, kad jūs visiškai nepaisote mūsų reikalavimų mums reikia tokios investicijų politikos, kuri realiai investuotų į klimato kaitą, į inovacijas ir kitas svarbės sritis. O jūs to nesuprantate ir dėl to visos mūsų šios diskusijos virto tikrų teatrų. Konservatorių reformistų partijos vardu Malkomas Harberė. Pone pirmininkė, mano frakcija pasirašė ir parems šią rezoliuciją. Aš neskau, kad mes sutinkame su viskuo, kas ten parašyta, tačiau pagrindinis e, jos paragrafas, ir aš perskaitysiu jį pavadinimą, reiškia drąsus vieningos rinkos įstatymai ir mažų įmonių įstatymai darbo vietoms kurti. Iš kur tos darbo vietos atsiras, mėly kolegos? Jos ateis iš privačių investicinių bendrovių ir naujų įmonių. Mes jau dabar žinome, kad mažos įmonės yra pagrindinis darbo vietų kūrimo variklis ir taip buvo pastarai dešimtmetį. Ir aš e, ir komisijai, ir tarybai šiandien norėčiau pasakyti, kad visos 27 valstybės narės turi pradėti vertinti darbo vietų kūrimo tikslą rimtai pagal vieningos rinkos e, principus. Mes visi tikime vieningą rinką. Varsybės narės investavo labai daug išteklių į paslaugų rinkų atverimą. Bet ar savo įmonėms ir bendrovėms tai pasakė, ar valstybės narės skatina vieningą rinką, ar skatina verslingumą, ar skatina internetinę prekybą? Kodėlgi tie praktiniai dalykai nėra daromi, kad mes galėtume pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias jau dabar turime, greta tų projektų, apie kuriuos kolegas jau kalbėjo. Šiandien, ne rytoj, reikia pradėti veikti ir nebereikia kalbėti apie ilgalaikius projektus. Pradėkime dirbti. Lothar Biski, Lothar Biski vieningi kairiai. Pone pirmininkė, kolegė Hams vakar kalbėjo apie svarbų dalyką. Mūsų nelabai jau kas ir supranta, kokie strategijos mechanizmai ir priemonės, kieno siūlomi, kaip jie turi veikti ir, ir kaip jie bus vertinami. Strategija Europa 2020 e, nėra atsakymas į visus klausimus. Priešingai, ji ir toliau skatina tą politiką, kuri mus privedė prie, kri, prie krizės. Reikia numatyti numatyti geresnį sankcijų mechanizmą. Tačiau iš tikrųjų kalbama apie taupimą piliečių ir mokesčių mokėtojų sąskaitą. Yra kalbama apie pensijinio amžiaus didinimą. Nekalbama apie socialinių partnerių indėlį, nekalbama apie lankstesnę darbo laiko um, tvarką. Sturdi kalbėjo apie visuomenę, reikia kalbėti ir apie įsiskolinimo stabdžius šiuo atveju. Nesvarbu, kaip tai pavadinsime, ar ekonomikos valdymas, ar augimo ir stabilumo e, paktas, e, ar komisijos rekomendacijos atsižvelgiant į augimo e, gairias. Vienai par kitaip mūsų frakcija nepritarė e, šiai priemoniai. Įdomu, ar parlamentas dar gali tarti kokį nors žodelį šiuose diskusijose. Vakarykštės diskusijos parodė, kad Europos parlamento nariai sugeba kalbėti tą pačią kalbą. E, mes nenorėtume grįžti į XIX amžių. E, taip pat neturėtume grįžti ir į dviejų greičių Europą. Ačiū. Q. Ačiū. Mario Borgecijo. Pone pirmininkė, Europa 2020 yra labai plati programa. Bet ar mes e, tikrai galėsime pasiekti to tikslo, kad 20 procentų mūsų energijos bus iš atsinaujinančių šaltinių? ekonomikos krizės lėtina investicijas, bet problemų yra ir kitų. Kinija yra stambiausia pasaulio eksportuotoja, Indija irgi yra tarp pirmaujančių eksportuojančių valstybių. Tačiau taip pat reikia remti ir e, Europos e, saulės baterijų gamybą ir mokslinius tyrimus su jas rytyje. E, saulės energijos baterijos turi e, būti labiau tyriamos mokslininkų, daugiau reikia investuoti miestams į tą sritį, bet to būtų galima sukurti visos Europos energetikos bendrovę, kuri garantuotų e, Europos masto pastangas toje srityje. Dabar susidarė tokia padėtis, kai monopolijos dominuoja. Ir matome, kad pirmenybė suteikiama e, desperatiškiams liberalams ar kitiems ir dėl to iškyla daug problemų, nes vartotojai kenčia nuo stambiųjų monopolijų. Nereikia pamiršti, kad CO2 e, išlakų skaičius nei kiek nesumažės. Kalbėtoja pirmininkas nutraukė. Filip Kleis. Filip Kleis, minutė 30. Äh, Ačiū, pirmininkė. siekiant pasiekti strategijoje numatytus tikslus, reikėtų pakeisti ir migracijos politiką valstybėse narėse. Buvo kalbama apie tai, kad prioritetai tai yra užimtumo skatinimas, struktūrinio nedarbo mažinimas, kvalifikuotos darbo jėgos ugdymas ir taip toliau. Didelis darbo jėgos importas iš e, ne ES valstybių taip pat prisideda prie nedarbo didėjimo. 25 Milijonai bedarbių yra Europos Sąjungoje, pačioje Europos Sąjungoje, juos e, turime stengtis integruoti, o proto nutekėjimas e, kuria naujas spragas valstybėse narėse. E, Mūsų šalyse lieka mažos žemos kvalifikacijos e, darbuotojai, aukštos kvalifikacijos darbuotojai išvažiuoja į kitas šalis. Taigi mes turime būtent šiuos procesus reguliuoti. Apie tai turime kalbėti, kalbėdami apie užimtumo gairias. Kitas kalbėtojas, ponas Marijan Žon Marinesko. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa 2020 strategijoje numatyti tikslai, kurie neišvardyjami labai aiškiai, e, tačiau jie yra būtini siekiant ES sėkmės. Turime taip formuoti savo ekonomiką, kad ji būtų tvari, kad būtų užtikrinta teritorinė sangloda. Tai yra būtina sąlyga formuojant ir naują bendrą žemės ūkio politiką. Kalbant apie pramonę, neturime pamiršti infrastruktūros e, klausimo. E, vieninga geležinkelio sistema yra būtina. Turime garantuoti ir e, bendro Europos dangaus projekto įgyvendinimą. Tai yra būtina siekiant konkurencingos Europos. Transeuropiniai tiks, e, tinklai, e, šie projektai turi būti įgyvendinti. Reikia akcentuoti būtent infrastruktūros projektus. Nabuko projektas, pavyzdžiui, duos naudos visoms valstybėms narėms, mažinant jų priklausomybę nuo iškastinio kūro. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Το... Dėkoju. Tęsime svarstymus. Toliau kalbės ponia Ulskok. Ačiū ponia pirmininkė. Ar mes galėtume vėl pradėti sėkmingai dirbti po ekonomikos krizės? Tai yra labai svarbus dalykas, kurį visuomenė turi prižiūrėti. Richardas Wilkinsonas, kuris e, parašė labai svarbę buką, uh, E, svarbią knygą ir praeitą savaitę laikėsi parlamente Bruselėje, pareiškė, kad reikia e, lygybės, reikia mažiau kliūčių, kad mes galėtume jaukiai ir saugiai jaustis. Apie tai mes kalbame ir Europo 2020 strategiją. Pirmiausia, ar mums pavyks darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms suteikti tiek pagarbos, kiek reikia ir suteikti tiek aktyvumo, kiek reikia, nes tai prisideda prie krizės. Nuo krizės nukentėjo profesinės sąjungos, nukentėjo darbuotojai, išaugo nedarbo lygis, pensininkai nukentėjo. Ta jų e, ta, daroma negera poveikiai jiems reikia mažinti. Moterys Europoje taip pat kenčia labiau, jos turi turėti tokias pat galimybės kaip vyrai. Tai atsispindi ne visose mūsų priimamose dokumentuose. Rezoliucijose apie tai kalbam, bet realybėje ne visuomet taip yra. Turime stiprinti ir pramonės politiką. Užsienio investicijos infrastruktūra taip pat turi būti labai svarbios ir tam ateitie reikia skirti daugiau dėmesio. E, turime kurti klimatui nekenksmingą ir išteklius tausojančią politiką, kuri leistų ES konkuruoti. Paskutinis dalykas. Mes turėtume labai aiškiai e, priimti sprendimus dėl energijos taupimo politikos. Mes žinome, kad tie tikslai, kurie yra nustatyti šiandien, nėra privalomi. Mes turime nustatyti privalomus tikslus, nes tai yra labai svarbu, kad mes pasiektume tikslus susijusius su ekonomikos augimu, konkurencingumu ir panašiais dalykais numatytais Europa 2020 strategija. Mūsų tikslai nebus pasiekti, jeigu trūks politinės valios. Mes matome, kad energijos efektyvumas yra vienas iš mintingiausių ir geriausių būdų sumažinti ekonominius kaštus vartotojams, sustiprinti įmonės ir pakeisti padėtį. Ačiū už. Dėkuoju. Norėčiau paprašyti, neviršyti jums skirto laiko. Toliau kalbės ponė Lin. Vieną minutę. Dėkuoju. Jei mes norime, kad strategija Europa 2020 būtų sėkmingai gyvendinta, tuomet užimtumo gairės turėtų būti gyvendintos sėkmingai ir e, efektyviai. Tam reikia nacionalinių reformų planų ir jiems turi būti e, skirta e, jiems priklausanti prioritetinė vieta Nedarbas tarp jaunų ir senyvo amžiaus žmonių yra labai didelis ir todėl mes turime reikalauti, kad būtų geriau gyvendinami diskriminaciją draužintis įstatymai darbo vietose. ES lygmenių yra patvirtinti tikslai ir reikia juos įgyvendinti. Taip, valstybės narės turės apibriežti šiuos tikslus ir jos bus atsakingos už jų gyvendinimą. Tačiau ES gali suvadinti svarbu vaidmenį gerinant geriausios praktikos uh, uh, sklaidą ir parlamento rezoliucijoje apie tai aiškiai kalbama. Ilgiausius mėnesius galvojame apie tai, kokia turėtų būti strategija Europa 2020. Tačiau mes turime užimtumo gairias ir dabar atėjo laikas jas įgyvendinti. Dėkoju, ponė Lin. Ponas Turunen, pusantros minutės. Ja, tak for ordet. Øh, man taler meget om økonomisk ansvarlighed i Europa. Pone Turunen, dėkoju. Mes daug kalbame apie ekonominę atsakomybę. Kas tai yra? Dažnai manoma, jog atsakingai elgiamasi tuomet, kai mažinamos yra viešosios išlaidos ir kai gerinamas yra užimtumas. Tačiau aš manau, kad mes turėtume paklausti kur kas plačiau, kas iš tikrųjų ir yra ekonominė atsakomybė, kas turėtų ją prisimti valstybės narės ar visa Europos Sąjunga. Mes matome, kad, kad dabar pateikta yra metinė ekonominė apžvalga, kad pradėtas taikyti ekonomiko, e, e, ekonomikos semestras, tačiau vargu ar tai padės mums sukurti daugiau naujų darbo vietų. Nors užimtumo gernimas yra vienas iš mūsų prioritetų, kuris yra nurodytas strategijoje Europa 2020. 23 milijonai žmonių neturi darbo ir 5,4 milijonų, milijonų iš jų yra jauni žmonės. Mes turime pakeisti šią situaciją ir tai yra būtina, jei norime iš tikrųjų uh, įgyvendinti strategiją Europą 2020 ir jei norime tikrai perkelti užimtumo gairės į savo ekonomikos politiką, tai būtų atsakinga ir tai būtų geriausia ekonominės atsakomybės išraiška. Dėkoju. Toliau turėtų kalbėti ponas Kabarnok, bet Aš jų nematau salėje, tai reiškia, kad toliau kalbės ponas Lavrakos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Skurdas, klimato kaita, migracija, energetika ir ypatingai energetika. Tai yra nūdienos uždaviniai, kuriuos privalome spręsti. O tam reikia skirti tinkamą finansavimą. Žinome, kad pinigų Europoje šiandien turime vis mažiau ir mažiau. O kągi tai reiškia? Strategija Europa 2020 e, gali likti neįgyvendinta. Tačiau mes turime vis tiek stengtis. Aš manau, kad mes turime ypatingą dėmesį skirti kovai su nedarbu, kuris labai sparčiai didėja. Bet to nepamirškime, kad mums reikia aukštos kokybės mokymo programų Europoje. Mokymo politiką, perkvalifikavimo politiką reikia peržiūrėti ir valstybės narės turėtų prisimti atitinkamų įsipareigojimų šioje srityje. Jei norime išsivaduoti iš šios krizės, mums reikia gerai apmokytų darbuotojų. Mums reikia Europos lygmenių galiojančio įgūdžių paso Pakaks jau žodžių. Pereikime prie veiksmų. Panas Garsija Margas. Dėkuoju, pane Pirinkė. Na, mes turime čia klausimą. Vieną vienintelį klausimą. Tai yra, ką galime daryti Europinio lygiu tam, kad e, darbą gauti tie, kurie jo neturi. Ir bandant atsakyti šį klausimą, norėčiau pasakyti štai, kad nebus tvaraus augimo, bet makronominio stabilumo. Na ir tai, kas čia siūlome, ypač tai, kas siūlo kairieji, tai reikštų, kad šiandieną gausi duonos, tačiau badausi rytoj. Ir aišku, strategija 2020 yra gerų ketinimų rinkinys, geras dalykas, tačiau pereikime prie konkrečių dalykų. Ką norime daryti ir kaip norime finansuoti siūlomas iniciatyvas ir programas. Taip, strategija 2020 sulygintina, net nedėra su biudžeto mažinimu ir būtina sustarti tam, kad būtų pradėtas tas stabilaus augimo darbo tvarkė. Ir nėra konkretaus plano, kaip tai padaryti, nes tai, kas įvyko ekofinė, šią savaitę tai atrodo, kad yra daug idėjų, tačiau tarpusavai nesisėja. Aišku, reikia svarbių veiksmų. Tai pirmiausia, nereikia toliau smaukti tų šalių, kurios atsidūrė bėdoje ir čia reikia bendrų europinių pastangų. Antra, reikia mm, europinių obligacijų, kurios yra siūlomos Monti pranešime, tačiau netrauktas strategija 2020. Na ir taip pat reikia, kad investicijų banko lėšos būtų panaudotos. Ir Ir tokiu būdu, jeigu panaudotume tas lėšas, turėtume tas, tą, tą pačią pinigų sumą, kaip tuo metu, kai buvo panaudotas maršalo planas. Dėkoju dabar pusantros mintis, pane Padimatė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau mėnesių mėnesius ES vyksta diskusijos dėl to, kaip išbristi iš krizės tam, kad sprendimas būtų tvarus. Ir kai galvome apie mūsų strateginius tikslus, tvarus ekonominis augimas, ekonominis vystimasis, sanglodo žimtumas, tai čia reikia pripažinti, kad egzistuoja tam tikros problemos. Pirmiausia, diskusijos dėl strategijos 2020 nesiejamos su vyriausybinių konferencijų siūlomų paketų kurio tikslas yra užtikrinti ekonominį augimą. Tai reiškia, kad ši strategija nėra vientisa, tarsi egzistuoja paralelės, lygiai grečios strategijos, trūksta koordinavimo ir tai reiškia, kad viena strategijos pusė kelia grėsmę kitai strategijos pusiai. Ir komisija ir taryba savo pasisakymuose pabrėžė, kad daugiausia dėmesio reikia skirti augimo ir stabilumo paktui, prisitaikymo priemonėms, kartu nesiūlant priemonių, o taip pat e, nesiūlant kaip e, finansuoti strategiją 2020. Tai čia bijau, kad su strategija 2020 atsitiks taip, kaip su Lisabono strategija, daug kas pasiliks tik tai popieriuje ir jeigu mes nesielgsime įtikinančiai piliečių atžvilgių, tai yra tų piliečių, kuriems tenka didžiausia krizės našta, tai tiesą sakant, visai nesugebėsime toliau sekti techninių e, diskusijų, kurių metu vaikomasi daugybė skirtingų dalykų. Taigi turime aiškiai pasakyti, kad mes turime kreipti dėmesį ne vien tik tais rodiklius, bet ir žmonėms. Pone Gulart. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone e, pirmininkė tarybos atstovė, kreipiuosi jūs, ponė komisarė, turiu minutę, tačiau norėčiau tylėti tą minutę. Norėčiau nieko nesakyti. Tiek ta 2020 strategija yra nutolusi nuo to, ko mums iš tiesų reikia. Jūs džiaugiatės žarstomais žodžiais, jūs manote, kad parengus gairias, kažkokius orientyrus, išradus kažkokius dalykus, kurių atradimas jums užima valandų valandas, jums tai atneš europiečių pasitikėjimą, klystate. Jei pasižiūrėtote, kokia yra situacija pasaulyje, aš nemanau, kad indai, kinai ar kas nors kitas būtų labai pritrenkti mūsų parengto dokumento įspūdžių. Tikrai ne aš žvelgdama jūs norėčiau tikrai tylėti, ypač kai žiūriu valdysenos paketą. Noriu pasakyti štai ką. Savo darbe mes tikrai elgsimės labai tvirtai. Nemanykite taryboje, kad užtenka spartinti dalykus, kad sustartume iki birželio. Kai parlamentas diskutuos, kai apsvarstys, kas priklauso, kai taryba išklausys mūsų rimus, išsižvelgs, kai aptarsime euroobligacijų klausimą, kurio tikslas yra sukurti bendrą rinką, mes tuomet galbūt galėsime dėl ko nors sutarti. Dėkoju. Ačiū poniai Guler. Dabar minutė ponas Epping kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Kai išgirstu žodį euroobligacijos, um, pasijuntu prastai. Tačiau tas žodis čia yra gana plačiai vartojamas. Taip yra dėl to, kad tenka kalbėti apie ekonomikos augimą ir apie svarbų vieną iš, iš, iš to sektorių. Vyriausybės nesugeba kurti pačios vienos darbo vietų, Europai trūksta konkurencingumo. Egzistuoja skirtumai, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Europos pietų, tas skirtumas gali siekti 35 procentus, tai yra tikra bedugnė. Ir aš sakyčiau, pritariu tiems, kurie sako, kad Lisabonos sutartis tiksliau, ar tiksliau Lisabono strategija turėjo tikslų žengti e, tų skirtumų mažinimo kryptimi, bet tai nepavyko. Aš galvoju, kad tenka pripažinti, kad ekonominė valdysena gali pasmaukti galutinę iniciatyvą skirtą darbo vietoms kurti. Buvo kalbama apie tai, kad ne va štai Europoje reikia kurti daugiau darbo vietų ir tuo pat metu kalbama apie įmonių dar didesnį apmokestinimą. Aš manau, kad šitaip darbo vietų sukurti yra dėja neįmanoma. Dėkoju. Ačiū, kolega Roil. Minutė 30. Pone pirmininkė, e, gerbiami kolegos, mes jau ištisus mėnesius kalbame apie didžiulę ekonominę krizę. Tai yra tiesa, ji mus iš tiesų ištiko, tačiau mes e, kartais elgiamės taip, kad lik nieko nebūtų atsitikę. Man at, atrodo, kad mes šiuo metu vykdome tokią antraščių politiką. Ką mes iš tiesų darome, kad skatintume ekonomikos augimą? Ar mes kažką darome, kad kad finansų sistemos būtų tvarkingesnės, ar mes patys kontroliuojame savo išlaidas, ar, o gal mums kasdieną kyla idėjų, kaip galima dar labiau švaistyti lėšas, galbūt mes turime labiau e, koncentruotis į ateities projektus. Jeigu mes kalbame apie inovacijas ir mokslinius tyrimus, bet neturime tam e, lėšų, tai yra nesažininga politika. Jeigu mes e, norime daryti veiksm, vykdyti veiksmingą politiką, mes turime vykdyti tokią politiką, kuris skatintų ekonomiką, o ne jai trukdyti. Mes kasdien reikalaujame vis naujų nuostatų, kurios trukdytų ekonomikos vystimuisi. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys būtų e, efektyvus energijos naudojimas. Atrod, ar jums atrodo, kad e, mūsų nuostatos energetikos sektoriuje padeda ekonomikai ar ją kaip tik žlugdo? Aš norėčiau, kad mes kalbėtume sažiningiau ir primtume mažiau sprendimų ir kad tie sprendimai būtų tikrai tie, kurie padėtų kažko pasiekti. Juk tokia yra demokratijos prasme. Dėkoju. Toliau ponė Gönš, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Finansų ir ekonomikos krizė yra tuo pačiu ir užimtumo politikos krizė. Todėl yra labai Tai todėl yra labai svarbu apie ją kalbėti ir atrodo, kad mes siekiame labai geros strategijos, mes bandome koordinuoti veiksmus, e, mes bandome kažką daryti užimtumo ir darbo rinkos rytyje. Tai reiškia, kad kiekviena, kiekviena valstybė narė turi bū, įsipareigoti kažką daryti, jos turi e, imtis ir mokestinių, fiskalinių priemonių. Tik tokiu būdu mes galėsime E, siekti pažangos ir, tokiu, ir tik tai jeigu sukursime verslui palankesnę aplinką, tai sukursime ir geresnę e, darbo rinką. Yra daug sprendimų, kuriuos reikia priimti. Mums tuos sprendimus reikia derinti su socialiniais partneriais. Mes kalbame apie Europos semestrą. Tai yra pirmoji tokia nauja priemonė, kuri padės mums įvertinti savo veiksmus. Ir e, aš manau, kad Europa turi iš tiesų bendradarbiauti ir būtent pirmininkaujant Vengrijai tas Europos semestras yra įvestas, jis įsigalios pirmą kartą ir aš tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai pasinaudoti šią priemonę ir siekti pažangos. Manau, kad iš tiesų e, visos mūsų visi mūsų siekiai turi būti susijęti su tuo, kad siektume geresnio ekonomikos vystimosi. Dėkoju. E, jūs labai tiksliai laikėtės jums duoto laiko. Dabar ponia Morvai norėtų įsiku, įsi, įsijungti į diskusiją. Prašau, ponia Morvai, tik tai trumpai. E, ponia Gönš, kaip matau, jūs suprantate, kokia yra problema, jūs žinote, kaip e, kurti darbo vietas, galbūt aš kažko nesupratau jūsų pasisakymę, galbūt jūs man galėtumėte šiek tiek padėti. Pavyzdžiui, iš kur turėtų būti e, įmamos lėšos naujų darbo vietų kūrimui? Aš norėčiau išgirsti atsakymą apie tai. Galbūt taryba galėtų mums į tai atsakyti, galbūt ponas komisaras galėtų į tai atsakyti. E, ne tik Vengrijai, bet ir kitoms ES valstybėms narėms yra aktuolus klausimas, kaip iš tiesų būtų galima kurti darbo vietas. Aš norėčiau išgirsti konkretų atsakymą. Gerbimi kolegos, labai atsiprašau, tačiau privalome laikytis e, taisyklių reglamentuojančių mėlynos kortelės procedūrą. Mes šiandien turime klausti bendrų pobūdžio klausimų, kurias užduodame komisijos tarybos ar plenarnio posėdžio dalyvėms. Tai turi būti konkretus klausimas kolegai, iš kurio norite paaiškinimų. Taigi, ponė Morvai, tikrai jūsų klausimas netitiko šių taisyklių. Ir ponė Gent. Ar norėtumėte sureaguoti, ponės Morvai, pasisakymą? Mm, taigi, ar norėtumėte trumpai sureaguoti e, į tai, kas ką tik buvo pasakyta? Mielai, ponė pirmininkė. Tikrai mielai Nors, aišku, turiu per nelik mažai laiko, todėl negaliu pasisakyti labai konkrečiai, tačiau manau, kad kai kalbame apie mokesčius ir apie jų keitimą, tai tai yra viena iš galimybių sukurti naujas darbo vietas. Taip pat, kai kalbame apie skirtumų šalimą, tai reikia skirti, daryti postumių įmonėms, kad šios kurtų darbo vietas. Tie postumiai labai reikalingi. Taigi aš įsivaizduoju, kad tokiu būdu tikrai manoma sukurti darbo vietų. Arba jeigu pažvelgsime į švietimo sistemą, jeigu ją reformuotume, tai taip pat atsivertų galimybių sukurti darbo vietų. O taip pat tai svarbu ir integracijos požiūriu, nes tokiu būdu galima būtų užtikrinti tolimesnį mokymąsi, naujų įgūdžių gimą ir pasirinkimą darbo rinkos po reikiams. Pone Rikonsari taip pat paprašė pagal mm, žydros kortelės pr procedūrą vodžio. Mano kolega dešinėje primiktinai sakė, kad politika trukdo ekonomikai, kliudo. Bet ar tikrai jie tuo tiki? Ar jie tikrai mano, kad e, politinėmis priemonės bandant e, skatinti nuokonės vystiką tikrai tikrai bus tik tais e, trukdoma. Pone Roil, ar norėtume trumpai sureaguoti 30 minučių? 30 sekundžių, taip, mielai, jeigu pažiūrėsite į tas priemonės, kurios buvo patvirtintas per pastarosius keletą mėnesių ir jeigu pažiūrėsime, dėl kokie atsiranda dėl to kaštai, tai ne visuomet, o ir neretai tos priemonės tiesiog trukdė ekonomikos vystimui, todėl turėtume labiau pamastyti, todėl pramonės e, komisaras savo pareiškime labai teisingai pastebėjo, kad primant ateities sprendimus turime pamatuoti, ar tai pakenks, ar padės Europos pramonės konkurencingumui. Ponas Lopes turis taip pat prašė e, žodžio pagal šią e, procedūrą. 30 sekundžių ar tu norite užduoti savo klausimą? Na, atrodo, kad nereaguojate. Taigi dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Na, taip atrodo, kad kuo labiau integruojasi Europoje, tuo labiau reikia derinti ekonomikos politiką. Todėl Europos semestras kaip priemonė turi prie, prie, prasmės. Tačiau reikėtų sustoti ten, kur paprastai dirba socialiniai partneriai, pavyzdžiui, tar, tarifinių susitarimų srityje ir dėrybų srityje. Čia turėtume susilaikyti ir nesikišti, nes nėra jokios prasmės, kad Europa kištusi į, ką, į atlyginimų nustatymus valstybėse. Mes turime sutelkti tai, kad būtų šalinimas kliūtis rinkos integracija ir tokiu būdu ekonomika pražystų. Tai Europoje tai pasakytina apie didžiosius koncernus, monopolius, taip pat reikia užkirsti kelią kliūtims, nes negerai, jeigu yra kliučių tam tikrų sektorių vystimuisi. E, e, ta, blogai, jeigu blokuojamas Europos ekonomikos vystimasi potencialas. Kita vertus, turime pažvelgti į infrastruktūrą, atnauj, atnaujinti ją, modernizuoti, tas pasakyti apie energetiką, transportą, komunikacijas. Čia Europa turi padėti pašalti tos klitis, kurios egzistuoja tarp valstybių narių. Taip pat turime pagalvoti, kokias priemonės e, galėtume teikti Europai, koks finansavimas reikalingas. Ir čia nuosavas lėšas yra svarbi ir teisinga priemonė tam, kad Europa turėtų tinkamos lėšas. Lygiai tas pats pasakytina ir apie švietimą. Ir A ir, ir D, Na, bet aišku, aišku, finansavimo klausimas yra asmenis. Dėkuoju, dabar ponė Štenruk, pusantros mintis. Komisar. Pone komisarė, gerbiami kolegos, ES 2020 strategija yra labai svarbi Europos politi socialiniai e, politikai ir jos vystimuisi, bet ji taip pat svarbi ir nacionaliniams socialiniams e, politikoms. E, ir mes turime daryti viską, kad šita politika, šita strategija nebūtų piknaudžiaujama. Aš turiu atkreipti dėmesį, kad komisija E, savo metinėje ataskaitoje siūlo atlyginimų mažinimą. Mes jau bandome atkreipti dėmesį į tai, kad paprastų žmonių situacija darosi katastrofinė ir mes negalime e, elgtis taip, kad tik tai paprasti žmonės, paprasti darbuotojai ant savo pečių neštų visus krizės kaštus ir visą naštą. Jeigu e, valstybės narės rengia savo nacionalinės reformų programas, jos turėtų siekti geresnio subalansavimo tarp ekonomikos ekonominio augimo ir socialinės apsaugos tose programuose. E, vėl norėčiau pacituoti metų e, ataskaita dėl ekonomikos augimo, e, apie, ta, apie ją mes jau kalbėjome lapkričio mėnesį, negalime toleruoti tokio dalyko, kad jauni žmonės būtų integruojami į darbo rinką su pasitarnaujant darbdavių interesams. Tokiu būdu mes nepadedame tiems žmonėms, kurie yra labiausiai e, pažeidžiami. Um, uh, Dėkoju, pirmininkė. Žvelgiu šios dienos realybės ir girdžiu, kad sakoma, kad rytojų dienos Europa bus konkurencingus ekonomikos Europa, kad mes turėsime daug darbo vietų ir panašiai, bet tie teiginiai nėra labai stiprus. Jeigu norime būti konkurencingesni, mes turime institucionalizuoti konkurencingumo procesą. Mes turime aiškiai identifikuoti, kokie yra sėkmės faktoriai ir turime pasižiūrėti, kaip juos pritaikyti prie reikiamos situacijos. Norėčiau pasakyti, jog manau, kad mes jau turime visą eilę priemonių susijusių su konkurencingumo skatinimu. Turime taip pat institucinį tam tikrą pagrindą, kuris mums leidžia sėkmingai veikti remintis mūsų politinę valią. Komisija turėtų vadovauti šiam procesui remintis bendrijos sistemą. Aš manau, kad e, Europos semestras, tas pusmetis, kuris buvo paminėtas, turi pasirnauti tam, kad būtų galima disbalansą panaikinti. Svarbu, kad būtų numatytos struktūrinės priemonės konkurencingumui skatinti. Aš galvoju, kad strategija 2020 turi būti pradėta gyveninti dabar, jau dabar, o ne nuo 2013 metų. Ji turi apimti visas politikas. Ir dar vienas dalykas. Aš galvoju, kad ES ekonomikos konkurencingumui mums reikalingi visi ir kiekvienas. Mums svarbu nesuskirstyti Europos į dalis, nes su, su, sudarkyta, sudalyta Europa ne, nepadės mums pasiekti šiuo tikslu. Tai, tai galime pasiekti tik būdami vieningi, nes suskaldyta Europa nebus konkurencinga Europa. Dėkoju. Dabar žodis ponui Oriai pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu pranešėjas ir koordinatorius 2010 m. gairių žimtumo srityje. Galiu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad stengiamasi išlaikyti tas gairias. Ta pasiūlymą turėtume paremti. Lisabonos sutartis mums sako, jog norint pasikeitimų, norint sėkmingai įgyvendinti prisimtus uždavinius, reikia šį veitą pakeisti ir tą daryti reikia kasmet. Kasmet reikia peržvelgti nuveiktus darbus. Kai dėl strategijos 2020 e, norėčiau pasakyti, kad šios gairės turi būti tas dalykas, kuriuo remsimės. Jeigu reiktų jas keisti, tai turi būti daroma atsižvelgiant į esamus poreikius. Neseniai sužinojau, kad nacionalinių reformų programuose ne, atsisakoma 75 procentų tikslo, kalbama 72 procentus. Taigi reikėtų dar kartą peržiūrėti tuos visus duomenis, kad būtų galima e, siekti to, kas numatyta Lisabono sutartie, kad nesiektų taip, kad pasižadėjom daug, o padarėme labai mažai kai dėl pensijų ir darbo užmokesčio. Sutinku, nereikia kištis į šią sritį, subsidiarumo principas čia turėtų būti išlaikytas. Yra būtina prisimti įsipareigojimus jaunimui, e, skurdžiau gyvenančių atžvilgių ir pažeidžiamiausių žmonių atžvilgių, kad jų teisės nebūtų pažeistus. Ačiū. Pone Morvai norėtų kreiptis į poną Orį. Labai greitai. Na, labai Atvirai sakant, norėčiau paklausti savo vengrų kolegos dėl pensijų ir darbo užmokesčio. Subsidiarumas šioje srityje reikštų, pasak jūsų, kad pensininkai ir darbuotojai gyvenantis postkomunistinėse šalyse, tame tarpe ir Vengrijoje, visą laiką turės mažesnį darbo užmokestį, mažesnę pensiją negu tie, kurie gyvena ir dirbo vakarų Europoje. 70 tūkstančių uždirba medicinos sesuo, 70 tūkstančių forintų uždirba medicinos sesuo. Prašom atsakyti, sako pirmininkė. Tik pusė minutės atsakymai. Ačiū. Ne, ponė parlamentarė. Kalbant apie pensijas, noriu pasakyti štai, kad tai yra susijęs su šalies ekonomikos pasiekimais. Tai yra susijęs su tuo, kiek resursų turima. Ir pagal tai reikia vertinti, ar galima didinti pensijas ar ne, kai kalbame apie konkurencingumą ir sėkmę. Tai turime pripažinti, kad būtent tai ir yra raktas pirmiausia pensijų kelimui šalyse, kurios šiandien dėja dar kiek atsilieka nuo kitų. Tam reikalinga harmonizacija žingsnis po žingsnio, o ne iš karto. Teskime toliau, sako pirmininkė, ponia Mora Šartie, pusantros minutės, prašau. Merci, madame. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos Sąjungos strategija 2020 apima šią strategiją ir svarbu atsižvelgti į tris svarbus iššūkius. Pirmiausia, išeiti iš krizės, remiantis inovacijomis konku... ir užtikrinti konkurencingumą, kad kiltų ekonomikos lygis, nes tai mums padės užtikrinti taip pat ir socialinio lygmens pakilimą. Antra, svarbu, kad tinkamai būtų pakeista karta tų, kurie dabar išeina į pensiją. Ir trečia, e, veikti globalizuotome ekonomikos kontekste, išlaisvinant įmonės nuo tam tikrų mokesčių, e, kurio, kurie trukdo joms sėkmingai veikti ir būti konkurencingoms. Čia turime turėti omenyje tris pažeidžiamiausias gyventojų grupės, pirmiausia jaunimą. E, turime kovoti su tuo, kad jaunimas neišeitų iš mokslo įstaigų neįgyjęs jokios kvalifikacijos, nes tai užkerta kelią jiems susirasti kažkokią profesinę veiklą. Svarbu, kad jaunimas būtų įdarbinamas ne tik priimant juos dirbti stažuotojais ar stengiantis kitaip vengti mokėti jiems tinkamą darbo užmokestį. Mūsų dabartinėme pasaulyje tokiu atveju dėja dar yra nemažai. Būtent jaunimas nukentėjo nuo krizės pirmiausia. Antra pažeidžiamiausia grupė yra moteris. Moteris dažnai dirba labai prastai apmokamą darbą ir prastus darbus. Ir trečioji pažeidžiamiausia grupė yra e, pagyvenę žmonės, kuriuos svarbu išlaikyti darbo rinkoje. Aš manau, kad čia reikėtų pasinaudoti Europos socialinio fondo lėšomis. Turėtume visais svertais turimais pasinaudoti. Ačiū. Ačiū kolegijai Mora. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra ir norinčių pasakyti yra daug, turime daugiau negu 20 kolegų. Taigi, suprantama, visi pasisakyti negalės, laikysimės prioritetų tam tikrų tvarkos. Taip pat atižvelgsime, ar galėjo kolegos pasakyti ankstesnių diskusijų metu prieš sutenkdami žodį. Ponų Sikerski žodis, prašom. Okay. od ponad od przedstawionego przez. Dė, dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos strategija e, Europa 2020 buvo pateikta prieš metus. Tuomet buvo nepaprastas laikas Europai, tuo metu kaip tik plėtėsi krizė. O dabar atrodo yra tolimesni planai, kaip būtų galima įgyvendinti ES 2020 strategiją. Tai yra ambicingi planai e, kurie turėtų padėti e, žmonės išvaduoti iš skurdo, turėtų skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams. E, ir jau, jau minėjau, kad praėjo vieneri metai po to strategijos paskelbimo. Ir mes matome, kad per tuos metus neatsitiko labai daug. Kaip tik niekas neatsitiko, Europa ir toliau dar labiau grimsta į krizę ir tikriausiai taip tęsis ir kitais metais. Skurdas ir situacija dėl skurdo nepagerėjo. Dėkoju. Toliau ponas Gerero vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai galvojame 2020 metus ir tolimesnį horizontą, tai tiesą sakant, sisteminis rizika, kuri atsiranda Europos Sąjungai, tai yra prarasti konkurencingumą, galvojant apie svarbius e, ekonominius sektorius, kuriuose vis plačiau naudojamos technologijos ir tie sektoriai tampa vis svarbesniais. Taigi konkurencingumas tai yra Tai yra būtinas dalykas tam, kad galėtume užtikrinti ekonominį augimą, kuris užtikrintų darbo vietų kūrimą, o tai leistų apginti ir apsaugoti mūsų ekonominį ir socialinį modelį. Taigi Tai yra svarbiausia žaliava, kurią turime, svarbiausias išteklius yra žinios ir turime pasinaudoti tomis žiniomis tam, kad būtų kūriamos naujovės, kad prisitaikinime prie pokyčių ir kad galėtume tapti lyderiais šių pokyčių akivaizdoje. Todėl turėtume investuoti daugiau į universitetus, į mūsų švietimo sistemą, į mokslinius, vystymus, į mokslinius tyrimus, tam, kad galėtume būti žinių e, lyderė. Dėkoju. Pone, mane vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, strategijos 2020 tikslai yra labai ambicingi ir naudodamasi savo kalbėjimo laiku norėčiau pamastyti apie tai, ką galime padaryti praktiškai tam, kad būtų pasiekti šį tikslai ir būtų apsisaugoma to, kad strategija žlugtų. Pavyzdžiui, galvodami apie Europą, turime pažvelgti į regionus. Mes e, vakar kalbėjome apie patentus ir turime sanglodos politikos srityje tuo pasinaudoti tam, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų, daugiau būtų įdėgiama naujovių. O jeigu norime viso to pasiekti, reikalinga tokia politika, kuri e, apriektų visus Europos regionus. Taigi, aišku, reikia skirti tuos sektorius lėšų, tačiau svarbiausia reikalinga um, sanglaudos politika, kuri pasitvirtina. Pone Figuredo, vieną minutę. Dėkuoju, pane pirmininkė. Na tikrai labai gaila, kad tebe egzistuoja socialinės problemas ir dažnai formuojant ES politiką jas neatsižvelgiama. Tos socialinės problemos nuolat nuvertinamos ir dėl to atsiranda socialinių pasiekmių, kurios ypač skaudžiai paliečia piliečius. Ir jeigu uh, mes apie visą tai galvo, kalbėsime, galvodami apie 25 milijonus bedarbių, taip pat žmonės, kurie gauna labai prastą atlyginimą, apie 5 milijonus žmonės, kurie gyvena absoliučiame skurde. Tai jeigu visą tai pripažinsime, tai turime pripažinti, tai kad viskas buvo daroma neteisingai. Todėl apeliuoju. Egzistuoja skirtingų visuomeninių organizacijų, kurios rūpinasi piliečių reikalais. Ir tos organizacijos bandė kreiptis į institucijas Briuselį. Jūs kalbate apie bedarbius, o taip pat ir apie jaunuolius, kurie neįtraukiami į darbo rinką, kuriuos neatsižvelgiama mūsų politikoje. Ir kokie ten bebūtų paktai, augimo stabilumo paktai ir taip toliau, aš manau, kad čia reikia tikro pokyčių. Ponas Rosi, vieną minutę. Gerbiami kolegos, pritariu Europos parlamentui reikia pakankamai laiko, kad būtų galima parengti geresnės e, gairias strategijos 2020. Pergyvename krizės laikotarpį, tad turime atsižvelgti į žmonių poreikius. Svarbu, kad būtų galima teikti pagalbą šeimoms ir jauniems žmonėms ieškantiems darbo. Tiems, kurie darbo netenka, Europa turi būti drasi pasirinkdama. Svarbu, pirmiausia, ES piliečiams pirmiausia garantuoti darbo vietas, o paskui jau galvoti apie kitus. Labai svarbu, kad būtų žinoma žmonėms, kokios darbo vietos yra laisvesnės. Svarbu, kad išvengtume šimtų tūkstančių imigrantų invazijos. Jie, jų labai daug atvyksta iš Magrebo šalių, tiesiog užplūsta mūsų šalis ir sujaukia galutinai situaciją darbo rinkoje. Taigi turime stengtis iš, išvengti diskriminacijos, e, diskriminacijos jau svarbu užtikrinti pirmiausia socialinę sąnglaudą ir mūsų piliečių gerbuvį. Ačiū, ponas Obermair. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, kalbant apie šią strategiją, iš tiesų kyla labai daug ginčių. Vieni sako, kad strategija lieka tik popieriuje, E, tačiau mes turime galvoti apie tai, kokie galėtų būti realūs scenarijai, kaip mes galėtume kovoti e, su e, atlyginimu dempingu, su pigios darbo jėgos atkeliavimu į ES. Manau, kad mūsų tikslas turėtų būti tai, kad 40 procentų jaunų žmonių turėtų turėti aukštą išsilavinimą. Nes, pavyzdžiui, dabar Italijoje yra tokia situacija, kad yra labai nedaug kvalifikuotų darbuotojų, kurie galėtų užimti vadovaujančius postus. Taigi mums reikia e, žymiai daugiau e, akademinį išsilavinimą turinčių žmonių, kad pagerėtų situacija. E, aišku, kvalifikacija yra vienas dalykas, tačiau e, to e, neužteks tik tai, jeigu mes 40 procentų e, jaunuolių tiesiog dalinsime diplomus. Dėkoju toliau ponas Reutel. <coughs> Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tokį dalyką. Yra labai svarbu, kad dabar šio metiniu laikotarpiu, kai išgyvename finansų ir ekonominę krizę, e, darytume viską, kad vystytųsi ekonomika, kad ji auktų, E, turėtume remti visas augimo strategijas. Ir aišku, visų pirma, mums reikia geros užimtumo politikos būtent su užimtumo politika mes galėtume išspręsti ir ekonominės problemas. Sukurdami daugiau darbo galėtume išspręsti ir socialinės problemas. Todėl manau, kad aiškus signalas kurie, tiems, kurie yra atsakingi už S2020 strategiją, turėtų būti užimtumo politika. Daug buvo kalbėta apie jaunus žmonės, apie ne, jų nedarbą. Tačiau reikia kreipti dėmesį ir į vyresnio amžiaus žmonės. Mes matome, kad susidurime su kartų problema. Yra daug žmonių, kuriem yra virš 50, tačiau tačiau jie taip pat turi kažką uždirbti. Mes turime. E, veikti aktyviau, mes turime parengti tokią strategiją, kad paremtume tos žmonės, kurie susiduria su sunkumais. Dėkoju, e, ponė Dančila, vieną minutę. Președinta, prin promovarea reformelor structurale coordonate la nivelul statelor membre, strategia 2020. Ačiū, ponė pirmininkė. Un model de creștere economică în Europa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 ir jog ES tikslai, kaip pavyzdžiui, ekonominis augimas, kova su skurdu, socialiniai tikslai yra labai svarbus, nes pastangos šioje srityje užtikrintų ES ekonominį nepriklausomumą. Na ir galiausiai labai svarbu tai, kad Europos piliečiai turėtų prigą prie strategijos 2020, nes jie turi turėti galimybę, suvo, galimybę suvokti, kas už ką yra atsakingi. Tai yra e, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, o taip pat ES institucijos. Dėkuoju, ponas Kolzovskis, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Užimtumo politikos gairės turėtų tapti pagrindinė priemonė tam, kad būtų um, kuriama ekonominė valdysena, be kita ko pasinaudant ir Europinio semestro priemonę. Tai reikalingi tam tikri pamatai ES, kurie leistų vykdyti reformas, reika, kurios yra reikalingos tam, kad įgyvendinę strategiją 2020 ir būtų pasiekti tiksl, jos tikslai. Taigi, norėčiau apeliuoti į nacionalinius parlamentus, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijas tam, kad šios vykdytų savo reformas, nes, nes kitaip dėl to kils pavojus užimtumo politikos gairių gyvendinimui. Ir tik tais e, atlikus šiuos namų darbus galėsime pasiekti strategijos 2020 tikslų. Te gali tik apeliuoti, elgtis solidariai tam, kad būtų įgyvendinta strategija 2020. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi 2011 metais turi būti patvirtintas keturios gairės. Nes jeigu vadovautumės paklausos ir pasilios principų, tai tai ir pasitvirtintų. Ir didelis nedarbas tarp moterų rodo, kad tas priemonės yra reikalingos. Taigi, valstybės narės turi pripažinti motinų atliekamą darbą, o taip pat jų indėlį kuriant BVP. Valstybė kovodama su skurdu ir uh, kovodama su atskirtimi turėtų būtent galvoti ir apie jas. Dėkoju. Kągi baigėme. Uh, E, spontaniškų pasisakymų randą. Prašau, ponė pranešė, ponė Berės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gal galėtumėt pirmininkui Baroso pasakyti, kad mes būtume įvertinę jo dalyvavimą šioje diskusijose, nes vyksta pirmosios diskusijos, kalbant apie ekonominį augimą, kuris yra kertinis Europinio semestro akmuo, jeigu taip galime pasakyti. Tai yra svarbiausias dalykas siekiant, kad ES pagaliau išbristų iš krizės. Galbūt galėtumėte jam pasakyti, kad esant tokioms sąlygoms Europos, par, Europos parlamentas nebus lengvai už nosies vedžiojamas partneris. Tiesiog reikia mūsų manimo, kad komisija daugiau dėmesio skirtų tam, ką siūlo Europos parlamentas. Lisabono sutarties įgyvendimas mums yra labai svarbus, rūjant visą sutartį, konkrečiai devintąjį straipsnį kuriame sakoma, jog horizontaliuoju klausimu tai turi tapti socialiniai klausimai. Tai neturi būti tik kažkas parašyta popieriuje. Mes norime, kad Lisabono sutartim būtų naudojamasi visa, o ne tik atskiromis citatomis. Mes sakome, kad reikia pasinaudoti visų e, jo tos sutarties potencialu. E, ten yra pasakyta, kad e, ekonomikos augimas turi būti aptariamas kasmet, o čia pasirodo komisijos pirmininkas atsuko nugarą tam aptarimui. Kartai susidaro įspūdis, kad Europos komisijoje netgi po krizės yra bandoma mąstyti remiantis senais receptais, manant, kad darbo rinkos reformos yra svarbiausias dalykas. Jūs, aišku, nesate tos senos komisijos atstovas, o seniau, kai būdavo kalbama apie darbo rinkos reformas, pirmiausia būdavo iškeliamas ne, netgi ne lankstumo ir saugumo, tiesiog lankstumo tik tai klausimas. Bėgo metai, netgi iki krizės prabėgę metai, mus turėjo išmokyti, kad užtenka, kad būtų ekonomikos tinkamas augimas, tuomet bus ir pakankamai lankstumo, priešingai nieko nebus. E, o tikrasis iššūkis yra darbo vietos, galimybė jas kurti. Dabar, kai matau vykstančias diskusijas konkurencingumo klausimu, matau, kad tiesiog atgrėžiama nugara E, tam prioritetui, kuris ir yra nekas kitas kaip darbo vietų kūrimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Beres, sako pirmininkė. Dabar žodis ponui Andor. Jis kalbės Europos komisijos vardu. Prašau, ponė komisarė. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Dėkuoju už šias labai esminės, įkvepiančiantas diskusijas Na ir dabar norėčiau sureaguoti į tuos esminius iškeltus klausimus diskusijų metu, taip pat sureaguoti į pastebėjimus bei komentarus liečiančių e, ekonominis semestras, strategija 2020. Taigi, manau, kad svarbiausia yra tai, kad teisingai suprastume situaciją, tai yra dėl dokumentų, taip pat ir ekonominės situacijos Europos Sąjungoje. Nepatogi tiesa yra ta, kad e, Europa dabar yra ekonominio atsigavimo laikotarpyje. Na ir anksčiau būtų ekonominio augimo ES nebūtų visur ir antra nepatogios teisybės. Uh, pusė yra tai, kad e, situacija yra trapi ir reikalingas ekonominis atsigavimas. Komisija labai įsigilino į šią situaciją ir kūrė politinės priemonės atsižvelgdama į tą situaciją. Taigi mes turime stiprinti tą ekonominį atsigavimą, kad jis išliktų. Taip pat nepavyks to pasiekti, jeigu nekalbėsime apie silpnasias vietas, kur tai yra tas silpnasis ekonominės ir pinigų sąjungos vietas, kurias atskleidė krizė. Taigi turime kurti ekonominę valdyseną ES. Ir čia prasideda sudėtingumai. Ir galbūt iš tikrųjų sutinku, kad prioritetai ne visuomet tinkamai pasirenkami arba ne visi juos atpažįsta iš karto. Taigi ekonominis augimas mums yra prioritetas. O viso tokia vaizdoje visas kitos politikos rytis tam pasitarnaus. Mes privalome stiprinti ekonominį augimą tam, kad jis būtų tvaresnis, stipresnis, tačiau siekiančio tikslo reikia didesnio finansinio stabilumo, o šiam tikslui pasiekti reikalingas e, fiskalinis konsolidavimas ir tiesiog pastaraisiais ateinančiais metais darbo tvarkė finansinio konsolidavimo taupimo klausimas išliks aktualus tam, kad e, at, tai tiktume tą ciklinį įsikišimą, kurį valstybės narės patvirtino, bandant kovoti su uh, krizėmis. Mums reikalingas protingas biudžetų uh, lėšų mažinimas. Uh, tam, kad būtų atsižvelgta ekonominius poreigus. Ir tas protingas konsolidavimas reiškia, kad uh, bus uh, išsaugotas Europos ekonomikos kaip tokios vientisumas. Na ir pradėti turime nuo euro stabilizavimo. Ir girdėjau įvairių griežtų pasisakymų, tačiau turėtume suvokti štai, kad privalome stiprinti eurą, ekonominę ir pinigų sąjungą. Na ir visi pasimokėme vieną pamoką. Tai yra, jeigu norime to pasiekti, tai reikia stiprinti e, ekonominius aspektus, ekonominės valdysenos aspektus Europinių lygių. Taigi noriu iškelti klausimą, kuris tegul lieka klausimas. Tai yra, ar ekonominės pusės, ekonominės valdysenos pusės stiprinimas pavyks, jeigu nesimsime veiksmų tam, kad labiau koordinuotume viską Europos Sąjungą. Ir jeigu mes E, e, ekonominio augimo metinės apžvalgos e, pusė trauksime. Pamėsime socialinius aspektus iš akių, tai um, būsime neteisūs, nes jeigu pažvelgsime tai, kaip šalis uh, susitvarkė su krize, tai pasibėsime ten, kur socialiniai aspektai buvo svarbus, kad ten krizės pasiekmes buvo netokios skaudžios, kad buvo išlikę ar sukurta daugiau darbo vietų ir jos buvo lankstesnės. Ir čia, pavyzdžiui, Austrija, Niderlandai, Vokietija paminėtini kaip pavyzdžiai. Taigi, europinio lygio e, reikia didinti europinį dialogą su socialiniais partneriais ir, ir beje, e, kovo mėnesį vyks socialinis formas tam, kad būtų pagerintas dialogas ir koordinavimas su socialiniais partneriais. Labai kategoriškai paneigiu teiginį kad e, komisija tiesiog elgėsi kaip visuomet. Per pastaruosius metus komisija e, pasiūlė nemažai visiškai naujų iniciatyvų. Taigi mes laikomės E, finansinio reglamentavimo darbo atverkės. Ir strategijos 2020 kontekste mes siūlome naują Europinės pramonės politikos koncepciją, kuri užtikrintų konkurencingumo bei tvarių darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Ir taip pat mes pasirinkome naujoviškus metodus tam, kad būtų skatinamos investicijos ir atitinkamas jų finansavimas. Komisija yra darbo grupė, kuri kuria naujoviškas finansavimo priemonės. Ir pirmasis pavyzdys tai E, bus parama energetinių tinklų kūrimui ES ir tie tinklai būtini tam, kad sukurtume energetikos rinką ES, taip pat tam, kad būtų sukurtin, sukurta būtina infrastruktūra, taip pat mikrofinansavimo priemonės bus stiprinamos ir par... tikiuosi, kad parlamentas ir taryba galiausiai dėkoju parlamentui ir tarybai dėl to, kad buvo susitarta dėl šio dalyko. Ir praeitą savaitę Niderlanduose dalyvau naujos Europos mikrofinansavimo priemonės patvirtinimo ceremonijų. Ir, na, ir čia sutinku, kad reikia įsijausti tų žmonių padėti, kurie bu, anksčiau dirbo, dar, dirbo, turėjo darbą, bet e, nepatenka vėliau darbo rinką dėl to, kad, tarkim, jie virš 50, dėl to, kad galbūt motinas vaiką augino ir taip toliau. Taip, kai mes, mes diskutuojame apie užimtumo politiką ir prieš e, keletą savaičių EPSCO taryboje, pirmininkaujant Vengrijoje, buvo geras pavyzdys. Mes susitelkėme į tai, kaip kurti darbo vietas, bet taip pat galvojame apie sudėtingiausias visuomenės grupės. Tai čia paminėčiau jaunuolius nes iš tikrųjų kai kuriuose valstybėse narėse jaunimo nedarbas e, yra labai didelis. Kai kuriuose valstybėse narėse nedarbas tarp jaunimo yra laimė nedidelis, tačiau europinis vidurkis yra pernelik aukštas, o tam tikrose valstybėse, pavyzdžiui, Baltijos regione arba Ispanijoje tas lygis tikrai didelis. Taigi komisija gavo perspėjimus ir reikalingos sudėtingos politinės priemonės, visas jų spektras, pradedant nuo švietimo sistemos, mokymo iki užimtumo agentūrų ir taip toliau. Tai yra jaunuoliai yra ne vienintelė problemiška grupė. Taip, iš tikrųjų reikia nuveikti daugiau, kad į darbo rinką galėtų sugrįžti vyresnė amžiaus darbuotojai, todėl 2012 metai bus aktyvaus senėjimo metai. O kai dėl institucinių klausimų, tai jau dėl žimtumo gairių, tai mano manimu, tai, tai į jas ir toliau reikės susitelkti ir kalbėti apie turinio aspektus. Taigi parlamentas pagal e, sutarties 148 straipsnį vaidina svarbu vaidmenį ir reikėtų peržiūrėti tas e, užimtumo gairias. E, E, tam, kad jos pilnai įsigaliotų 2013 metais, kad būtų stabilios ir kad e, jom nepakenktų metinės augimo apžvalgos. Nes tos gairės galioja ilgiau, o augimo apžvalgos yra rengiamas kasmet. Taigi iš tikrųjų. Ar e, pastangos yra svarbės ir strategija 2020 E, kontekste komisija čia tikrai stengiasi. Na, mes bandome bendradarbiauti su parlamentu vairiais būdais, dalyvauti diskusijose. Na, čia paminėsiu daugiametį finansavimą finansavimo pagrindą, taip pat reikėtų ir diskusijose dėl biudžeto atsižvelgti strategijų 2020 prioritetus ir mes ir toliau informuosime Europos parlamentą apie nacionalių reformų programų rengimą, atsižvelgiant į specifines rekomendacijas individualiams valstybėms narėms. Na, iš tikrųjų, nuo pat pradžių uh, buvo išsakytas susirūpinimas dėl strategijų 2020 ateities Ir tikimasi, kad strategija 2020 nelidės tas pats likimas kaip Lisabonos strategijos. Na, turime paaiškinti, kodėl manome, kodėl, kad strategija 2020 lydės sėkmė, nes mes labiau susitelkėme į ataskaitų teikimą e, tam, kad strategija vainikuotų sėkmė. Na, ir galiu patikinti, kad e, tos iniciatyvos, kurias siūlo komisija, yra suderintos tarpusavyje. Ir turime pasirūpinti, kad vykdant ekonominę politiką nebus pamesta šiokių socialinių aspektai. Taigi strategija 2020, sanglaudos politika, ekonominė valdysena. E, visų šių dalykų negalima pamiršti ir reikia dėti daug pastangų šiose srityse tokiu būdu užtikrintant, kad būtų tinkamai trauktas ir visos 27 valstybės narės. E, komisija nepalaiko dviejų pagreičių Europos koncepcijos. Na, nemanau, kad e, tikrai būtų gerai, jeigu tas skirtingas ekonominis e, atsigavimas reikštų ir skirtingą politiką. Tony. Dėkoju, ponia komisarė. O dabar žodis. Ministrai Martoni, prašau ministrui Martoniui. Mikro, please. First and foremost, I would like to thank you all for the Dėkoju visiems dalyvavusiems tose įdomiose, tur, turiningose diskusijose. Ypač noriu padėkoti poniai Beres už puikų pranešimą bei labai vertingas pastabas ir išreikštą kritiką. Mes, žinoma, galime įvairiai žvelgti į realybę, kaip minėjo ponia Hubner. Tiek į krizę, tiek į atsigavimą po krizės galime žvelgti įvairiai, tačiau manau, kad visi sutarėme dėl vieno dalyko. Niekas nėra suinteresuotas, kad darbo vietų būtų mažiau. Mes visi siekiame užtikrinti kuo geresnį balansą tarp fiskalinės konsolidacijos ir ekonomikos augimo bei darbo vietų. Žinoma, fiskalinė disciplina e, ir, ir, ir ekonomikos saugimas yra tie dalykai, kurie turėtų būti kartu puoselėjami. Dabar pagaliau turime suprantamą e, dokumentų paketą, turime tą, ką galime vokiškai vadinti gezamt paket. Tai yra bendras dokumentų paketas, kuris mums padės Kai dėl pirmininkaujančios valstybės pozicijos norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes turime susitelkti į tuos svarbiausius paketo elementus. Pirmasis jų yra Europos semestro priemonės įgyvendinimas praktikoje. Tai yra pirmas dalykas, kuris turės labai reikšmingos įtakos ES integracijos proceso vyksmui. Dar norėčiau trumpai paminėti porą dalykų. Mes turime labai glaustą tvarkaraštį, tad svarbu, kad visi laikytųsi numatyto darbų tvarkaraščio. Taip pat svarbu pasiekti svarbiausių antraštinėse dalyse iš išvardintų tikslų. Ir vėlgi svarbu, kad viskas būtų atlikta laiku, kad, ta, kad to darbų grafiko laikytųsi individualios valstybės narės. Kai dėl užimtumo ir inovacijų, norėčiau paminėti tai, ką galėtume pasakyti ir apie energetikos rytį. ES e taryba vasario ketvirtą dieną diskutavo energetikos klausimais ir tai buvo tikrai sėkmingai atliktas darbas ir iš jūsų daugelis ten dalyvavo. Buvo nuspręsta kurti integruotą energijos rinką, siekti didesnio energetikos efektyvumo, atsižvelgiant į bendrą energetikos politiką, į jos svarbiausius aspektus. Norėčiau paminėti būtinybę kovoti su skurdu ir siekti didesnės socialinės sanglaudos. Čia norėčiau pasveikinti jūsų ką tik priimtą rezoliuciją dėl Romų integravimo. Norėčiau ypač padėkoti kolegiai Lyvijai Jarokai, kuris suvaidino esminį vaidmenį rengiant ataskaitą šiuo klausimu. Rezoliucija buvo priimta, ji bus tikrai labai vertingas dokumentas mums, mes galėsime dirbti toliau ir galėsime europinę strategiją parengti Romų integracijai. Dar vienas dalykas, prie kurio norėtume susitelkti, yra šeši teisėkuros dokumentai. Norėčiau pasakyti, ponia Silviguliar, kad norime ne tik klausytis parlamento, mes norime ir privalome ieškoti sutarimo su parlamentu. Nes Vykstant įprastiniam teisėkūros procesui, būtent taip turime dirbti, turime siekti, kad tas procesas būtų kuo greitesnis, kad iki Vengrijos pirmininkavimo pabaigos numatyti darbai būtų atlikti. Tam mums būtinas turime su parlamentu. Dar keletas dalykų. Norėčiau pabrėžti vieną jų. Taryba norėtų laikytis bendryjų metodų. Čia nėra jokių išlygų šiuo požiūriu. Mes jau nekart anksčiau esame sakę, kad Lisabonos sutartis pakeitė daugybę dalykų. Įvyko tikrai labai didelių pasikeitimų, kompetencijų pasiskirstimus ir tie mes žinome, kas ir kaip. Tačiau nepasikeitė ES sąrangos šerdės ir tai yra svarbiausia. Mes turime nuolatos laikyti sutarties nuostatų. Norėčiau pasiremti tokiu faktu, jeigu jūs tarybos išvadas atidžiai paskaitytumėte įvykusios vasario ketvirtą dieną, tai pamatytumėte, kad viskas, kas ten pasakyta, turi atitikti e, sutarties nuostatas. Na ir paskutinė pastaba labai trumpa apie lėšas, apie pinigus. Kai buvo pasakyta, o tą minėjo ponė Lena Ek, mums reikia lėšų, mums reikia lėšų įvairioms politikoms finansuoti. Tai tiesa. Tačiau kita vertus žinome, kad visi skirtumai, kad yra skirtumų, e, nuomonių skirtumų tarp valstybių narių. Tiesiog kol kas pasakysiu vieną dalyką, ką mato pirmininkaujantį valstybę. Mes siūlome, kad pirmiausia kalbėtume apie esmę klausimų, o paskui kalbėtume apie pinigus, skaičius ir panašiai. Diskusijos rizikuoja būti ilgos, tačiau manyčiau, kad dėl sanglaudos politikos, energetikos politikos e, ir dėl kitų klausimų tos diskusijos turi įvykti. Tačiau, kaip kartai sakoma, nereikia statyti vežimo priešais arklį. Taigi mes bet kokiu atveju esame įsitikinę, kad diskusijos turi vykti, esame pasirengę diskusijose dalyvauti ir norėtume, kad apie išteklius būtų diskutuojama paskui. Sveikinu dar kartą visus ir dėkoju visiems už dialogą. Dėkoju. Gerbiami kolegos, bendrosios diskusijos yra baigtos yra parengtos šešios rezoliucijos, šeši rezoliucijų projektai dėl ES 2020 strategijos ir vienas rezoliucijos prote, projektas dėl valstybių narių užimtumo politikos pasiūlymų. Rytoj balsuosime dėl šių rezoliucijų. Dabar papra, dar žodžio paprašė ponas Odi. Pone Odi, jūs turite klausimą dėl darbo tvarkos taisyklių. Norėčiau kreipti štai dėl ko. Buvo sakoma, kad vyko ES tarybos vadovų sustikimas vasario 4 dieną. Norėčiau paklausti, remdamasis 15 starties straipsnių dėl ES, kada ES tarybos pirmininkas atvyks E, į parlamentą papasakoti, kokie buvo to posėdžio e, rezultatai. Regis iš šias jis neatvyko, tai kada jis atvyks? Pirmininkė, ačiū, mes pasižymėsime šį klausimą. Dėkoju, gerbiami kolegos.